Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani. Sveikiname komisijos narį Tajanį, jisai atvyko pas mus šiek tiek e, pavėlavęs, todėl kad e, turėjo tam tikrų darbo įsipareigojimų, kartais ir mums taip atsitinka. Pabandysime sutaupyti šiek tiek e, laiko ir todėl dabar, ar tiksliau pasivyti prarastą laiką ir todėl iš karto steiksiu žodį, tačiau matau, kad ponia Grostet prašo žodžio. Ne, tuomet žodis komisarui. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangi Lyja, atsiprašau už pavėlavimą, šiandien turėjau labai intensyvę darbo tvarkę ir e, tai buvo taip pat susiję ir su tomis temomis, kurios mus domina dabar. Ir e, pasisakiau e, per posėdį vidaus rinkos komisaro surinktą, kur dalyvavo ir pirmininkas Baroso, paskui teisės komitete e, taip pat e, kalbėjome apie rytojaus šventę ir šiame kontekste buvo pabrėžtas augimo svarbumas, o kalbama taip pat e, apie pramonės sektorių bei paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms bei prieigą prie paskolų ir šiame kontekste taip pat kalbėjom apie Europos investicijų banko vaidmenį Komisija taip pat numato surenkti posėdį augimo klausimais ir komisija šiame kontekste, kaip žinote, turės patvirtinti savo augimo e, politiką prieš 23 tarybos, e, vadovų tarybos posėdį. Europos komisija šiaip ar taip yra ryštingai nusprendus imtis priemonių, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir pramonės sektoriuje e, stipriai remti mažas ir vidutinės įmonės. Tad e, dabar kaip tik šiomis temomis ir padiskutuosime kartu, todėl kad mūsų bendras tikslas yra užtikrinti augimą, e, kuriant darbo vietas, tuo būdu apsaugant ir mūsų pramonės pagrindą. Ir būtent todėl aš e, paprašiau savo generalinio direktoriaus, kaip žinote, kad panas Krespo yra naujas su generalinis direktorius. Manau, kad jūs jau esate susitikę su juo. Todėl paprašiau jo apibriežti per ateinčius mėnesius mūsų pagrindinius prioritetus toje srityje. Ir augimo tikslo pasiekimas yra tu, juo svarbesnis, jog turime e, nepamiršti tam tikrų svarbių datų. Žinome, kad šiais metais e, e BVP žada mažėti 0,3 procentais ir paskui pradės didėti tik tai, artėjant prie 2013 metų. Ir tuo pat metu matome, kad e, įmonių pasitikėjimas ir e, vartotojų pasitikėjimas taip pat yra blogėjantis, taip pat nerima kelia nedarbo skaičiai. Pasak Europos centrinio banko, eurozonoje nedarbas yra 11 procentų ir tai yra absoliučiai žemiausias lygis po euro įvedimo. Aišku, mums tenka dabar remti įmonių gyvybingumą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu užtikrinant e, tvarų ir ilgalaikį augimą. Briuselėje ir kito, ir kitose Europos e, sostinėse yra intensyviai dirbama, siekiant atremti šį iššūkį. Ir aš pats e, galėjau įsitikinti praeitą savaitę asmeniškai, jog augimas iš tikrųjų yra labai skubiai spręstina problema. Aš e, buvau Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, susitikau su šių šalių premjerais ir taip pat ten e, kalbėjau apie realią ekonomiką, mes turime užtikrinti ekonomikos augimą, nes antraip ir tinkamą ekonomikos augimą, nes antraip negalėsime padėti Europą išsikapstyti iš krizės. Praeitą savaitę taip pat susitikau su e, ponė kanclerė Merkel ir su vicekancleriu Rösler. Man atrodo, kad netgi ir Vokietija puikiai supranta, jog didėjanti valstybės skola yra susijusi su konkurencingumo praradimu, o tai reiškia taip pat su gebėjimo užtikrinti ekonomikos augimą praradimu. Turime mąstyti dabar apie Prancūzijos rinkimų rezultatus šiame kontekste praeitos savaitės rezultatus. Ir e, man atrodo, kad e, čia taip pat, Prancūzijoje, lygiai taip pat kaip Graikijoje ir, ir Vokietijoje arba Italijoje, yra duotas tam tikras e, signalas. Tai yra signalas apie tai, kad yra gana didelis nepasitenkinimas tam tikrais pasirinkimais, tam tikromis pozicijomis. Arba kad yra ne visiškai teisingas supratimas tam, tikros, tam tikrų politinių pasirinkimų. Aš esu tikras, kad mūsų piliečiai nori, kad būtų veikiama ryštingai, remiant realią ekonomiką. Aš galiu komisijos vardu pasakyti, jog komisija yra pasirengus atremti šį iššūkį, nenori jo išvengti ir todėl mes jau dabar nagrinėjame nemažai papildomų iniciatyvų, kurios e, padėtų mums sustiprinti jau priimtus sprendimus, tuo pačiu atliepiant piliečių lūkesčiams. Mano įsipareigojimas yra labai aiškus. Mes turime dabar užtikrinti perėjimą į trečiąją pramonės revoliuciją. Ir Europa šioje srityje turi būti lyderė. Pirmoji pramonės revoliucija vyko e, panaudojant garo mašiną. Paskui antroji revoliucija vyko kaip pramonės, kaip, e, atsiprašau, e, naftos panaudojimo revoliucija. Na, o dabar turime eiti toliau. Ir jo labiau, kad kiekvienais metais žemės gyventojų skaičius padidėja 70 milijonų žmonių ir 2030 metais e, e, energijos suvartojimas padvigubės. Iki 2020 metų mūsų priklausomybė nuo dujų ir naftos sudarys atitinkamai 80 ir 90 procentų ir taip pat labai smarkiai padidės žaliavų ir energijos kainos ateityje. Dabar keletą žodžių apie transporto priemonės. Iki 2030 metų bus milijardas 600 automobilių. Tuo tarpu dabar turime tik tai 800 milijonų automobilių. Tuo tarpu po 2050 metų jų bus e, virš 2,5 milijardų. Ir su šiandieninėmis gamybos priemonėmis mes negalėsime žengti į ateitį. Tai yra akivaizdu. Tačiau kokia bus tos trečios pramonės revoliucijos esmė? Čia svarbiausi dalykai bus žinios, efektyvus resursų naudojimas bei e, tvarus ekonomikos augimas. Tačiau Jeigu mes e, nevykdysime tinkamos e, politikos įmonių atžvilgių, tai tuomet iš tikrųjų labai brangiai sumokėsime, nesumažės mūsų konkurencingumas ir nukentės mūsų pramonės pagrindas. Būtent apie tai Briuselėje bus kalbama e, gegužės 29 dieną Mission Growth. Ten dalyvaus didelių įmonių vadovai, komisijos, jūsų komiteto pirmininkė ponė Artori, panas Rifkin e, vadovaus, bus, bus šitų diskusijų moderatorius. Mūsų nauja pramonės politika yra peržiūrima ir iš karto po vasaros rūdienį mes pristatysime e, naujus pasiūlymus. Tvarus augimas reiškia, jog turime stiprinti tvarų augimą, turime mažinti atlikas ir didinti saugumą energetikos sektoriuje. Tai yra pagrindinės gairės, ties kuriomis dabar dirbame. Turime taip pat galvoti apie globalizacijos poveikį rinkai ir apie pramonės inovaciją šiame kontekste. Ir yra du sektoriai, kurie mums ypač svarbus šiame kontekste ir norėčiau juos pakomentuoti kiek plačiau. Pirmasis sektorius yra laivų statybos sektorius. Šis sektorius dabar susiduria su labai gilia krize ir ta krize gali dar pagilėti per ateinančius mėnesius, kaip sakiau per mūsų paskutinį sustikimą. Yra parengta koordinavimo grupė, kuri e, rengia šio sektoriaus, e, šio strateginio sektoriaus e, pertvarkos gairias ir problemas rengiamasi spręsti galvojant apie naujas technologijas ir kylančias rinkas. Pirmas rekomendacijos bus pateiktos rūdienį ir Taip pat priimsime naują strategiją šios srities. Tai yra 13 metų pradžioje. Kitas e, labai svarbus sektorius yra automobilių pramonės sektorius, aukšto lygio darbo grupė Kars 21, kuri vėl ėmė dirbti mano iniciatyva 2010 metais. E, dabar dirba ir tikrai tas darbas eina tinkama linkme. Aš nusprendžiau Birželio 6 dienos Kars 21 e, posėdį paversti naujos strategijos pradinės fazės e, paleidimo renginių. Ir e, turint omenyje, kad yra numatytas komunikatas Kars 21 šių metų rūdienį. Norėčiau informuoti, jog praeitą savaitę aš susitikau su Ulrich Ekelman, Europos e, metalo mechanikų e, sektoriaus e, profsąjungų federacijos generalinis sekretorių ir Sergio Markionė, atčioje prezidentą. Mes manome, jog reikėtų Europos lygmenio veiksmų plano siekiant nugalėti krizę. Ir čia kai kurie dalykai yra ypač svarbus, stiprinant konkurencingumą šiame sektoriuje. Visų pirma, reikia užtikrinti Europos šio pramonės sektoriaus technologinį lyderiavimą. O tai yra įmanoma e, per mokslinių tyrimų ir inovacijos inovacijų skatinimą. Aš manau, jog per e, kitas finansinės perspektyvas galėsime ir toliau gyvendinti tą strategiją, kuri buvo pradėta gyvendinti su septintaja pagrindų programa. Taip pat e, turime galvoti apie protingus teisės aktus, apie paprastesnius teisės aktus, kurie leistų atsisakyti bereikalingų sąnaudų. Kitas dalykas yra Europos e, automobilių pramonės e, remimas ir skatinimas įtvirtinant techninius standartus bei harmonizuojant juos. Ir aišku, čia yra žemiausias bendras e, vardiklis tam tikras. Ir tas bendras vardiklis yra inovacijos. Visa mūsų ekonomika dabar išgyvena daug pokyčių, kadangi dabar pradama remtis e, skaitmeninėmis technologijomis, e, moderniomis medžiagomis, biotehnologijomis. E. Ir dabar ši revoliucija paliečia praktiškai visus sektorius, be kita ko ir automobilių sektorių, nekalbant jau apie chemijos e, ar agropramoninį sektorių. Aš e, dabar nekalbėsiu apie programą šios ryties, nes esame daug kartų apie ją jau kalbėję, tačiau aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie savo kompetencijos e, sektorių. Ir čia mes tikimės, kad kitas bendras, kita mūsų bendra strategija patieks, padės mums pasiekti pagrindinius e, tikslus ir apims e, be kita ko e, žaliavų sektorių ir kosmoso sektorių. Turime galvočiame kontekste ir apie žalėją ekonomiką. Ir Europos komisija žada iki vasaros pateikti komunikatą šitą temą. Šiame kontekste taip pat labai e, svarbus yra technologiniai moduliai. Fotonika, nanotehnologijos yra aukšto lygio grupės ekspertų ataskaitą šitais e, klausimais. Tačiau jau šiandien šio sektoriaus dalis sudaro 650 milijardų eurų. Ir e, per ateinančius trejus metus ta dalis turi padidėti iki tūkstančių milijardų eurų. Mažos ir vidutinės įmonės taip pat vadina labai svarbu vaidmenį šiame sektoriuje. Tokių įmonių čia yra apie 5000. Europa turi taip pat įtvirtinti mokslinių tyrimų ir projektavimo sektoriuje pačius aukščiausius reikalavimus ir standartus kartu. Turime užtikrinti, kad moksliniai tyrimai kuo didesnį poveikį darytų mūsų pramoniai. Kitas e, aspektas, kuris domina komisiją, yra žaliavos. Kaip jūs žinote, mes e, pradėjome gyvendinti partnerystę e, žaliavų inovacijų srityje, taip pat žaliavų perdirbimo srityje ir tais metais bus pasirašyta pirmoji sutartis šiame sektoriuje Ir aš kaip tik vyksiu į Junktinės valstijas ir Kolumbiją, kur spręsiu šitos klausimus. Strateginiu požiūriu tai yra labai svarbus klausimai. Europos parlamento pranešėjas šito klausimu tai puikiai žino. Kitas svarbus sektorius yra kosmoso sektorius. Esame jau daug nuveikę šiame sektoriuje turime nemažai svarbių dokumentų ir aktų, kurie be kitako yra susiję su e, stebėjimu tiek erdvėje esančių objektų, tiek e, meteoritų. Dėl Galilėjaus taip pat galiu pasakyti, e, jog ne, norėčiau dabar plačiai komentuoti e, šio aspekto, bet e, galiu tik tai pasakyti, kad šiomis temomis be jokios abejonės manau, jog parlamentas turėtų būti informuojamas. Rugsėjo mėnesį vyks e, dėl galilėjaus labai svarbus susitikimas. Trečias ir ketvirtas satelitai bus paleisti ir iki 14 metų mes jau pradėsime teikti paslaugas. Ir 2018 metais galutinai užbaigsime galėjus e, paleidimą. Paskui. E, Egnos. G. MS taip pat yra ta tema, GNS, atsiprašau, GNSS taip pat yra ta tema, kurią turėtume pamastyti giliau ir turime šiame kontekste nagrinėti finansavimą ir biudžetą skiriamą GNSS. Valstybės EGNOS Mes manome, jog nelengva bus mums padaryti viską, ką esame numatę ir ko siekiame šiuose srityse, tačiau iki 14 metų pirmojo ketvirčio turime reikalingą finansavimą ir dar du dalykus norėčiau patikslinti prieš baigdamas. Aš norėčiau pateikti komunikatą dėl REACH per ateinančius e, mėnesius, per pirmuosius e, reglamento gyvenimo penkerius e, metus jau ir sukaupta tam tik ta patirtis ir šiame kontekste aš numatau peržiūros kontekste pateikti e, pasiūlymų dėl inovacijų ir dėl poveikio e, vertinimo. Toliau, prieiga prie finansavimo, prie paskolų įmonėms. Norėčiau mažoms ir vidutinėms įmonėms, kalbant apie ateinančias finansinės perspektyvas ir apie kosme programą, Čia be mokslinio tyrimų ir be inovacijų taip pat yra numatytos kitos iniciatyvos, susijusios pavyzdžiui su, ino, su internacionalizavimu bei e, konkurencingumu. Mums tai yra labai svarbus aspektai. Dar kita tema, kurią norėčiau jūs informuoti. Praeitą penktadienį kartu su panu e, Barje parengėme laišką dėl mažų ir vidutinių įmonių Europos e, bankiniai institucijai, dėl Bazelio 3 taisyklių ir dėl rizikos faktorių mažoms ir vidutinėms e, įmonėms, kadangi tas rizikos e, procentas sumažėjo nuo 70 kelių iki 50 kelių procentų. Tačiau visos valstybės turi turėti galimybę pasinaudoti tuo tiek per standartizuotą banko kontrolę, tiek per vidinę kontrolę ir turi turėti prieigą prie reikalingų lėšų. Tuo tarpu mažoms ir vidutinėms įmonėms yra gana sunku dar gauti tinkamą prieigą prie paskolų Bandžiau apimti visus svarbiausius aspektus, galbūt šiek tiek per ilgai kalbėjau, tačiau būtent šiomis temomis dabar mes dirbame, siekdami užtikrinti ekonomikos augimą ir atliepdami piliečių lūkesčiams. Pirmininkė, dėkojame komisijos nariui, jisai mums apsunkino truputį padėtį, todėl kad tikrai dabar mes turime mažai laiko, nes 16 val. turime pradėti balsavimą, o diskusijos buvo numatytos nuo 15 iki 16 val. šituo klausimu, kurį dabar nagrinėjame. Tad dabar turiu 12 kolegų norinčių pasisakyti ir kol kas yra 13 ir turbūt jau dabar. E, Baigiame kalbėtojų sąrašą. Tad jeigu spėsite, atsakysite į pateiktus klausimus, o jeigu ne, tuomet galbūt jums teks atsakyti per kitus mūsų. Nebent jūs sutiktumėte, kad pavėlintume balsavimą 15 minučių. Ne, tad tuomet e, kalbėjimo laikas e, viena minutė kolegoms pateikti klausimams. Prašom, ponė De Kastijai. Ačiū. Komisarė, kad atėjote į mūsų komiteto posėdį. Kalbėsiu vieną minutę, paklausiu labai specifinių klausimų, kadangi jūs palėtėte vieną iš tų temų, kurią mes taip pat svarstome šiame komitete. Tai yra Horizon 2020 ir tinkamas e, programas susijusios su ją, Kosmi. E, Kosmi turėtų sukurti tam tikrą savošką ekosistemą, kuri būtų palanki mažom įmonėm ir e, leistų jom plėtoti savo pačių iniciatyvas, o taip pat jinai yra skirta duoti impulsą augimui skanti. Taigi dėl Kosmi aš turiu štai kokį klausimą. Komisarė. CP kuri buvo prieš kosminį programą, kadangi ne visiškai vienoda. Turėjo įvairių paprogramų, kaip Europai Nova, e, gyvendinimo paprogramų ir panašiai. E, tie dalykai specialiai nėra išvardinti kosminį programoje. E, taigi tie elementai, kuriuos mes svarstame, kol kas nėra įrašyti kosminį programą, tačiau matyt bus vėliau išiškinti įvairiose metinėse darbų programose. Taigi mano klausimas dėl kosminio būtų štai koks. Nors detaliai kosminio programoje tai nėra išdėstyta, tačiau uh, E, pavyzdžiui, 2014 metais tai bus dalis įgyvenimo priemonių. Gal galėtumėte papasakoti apie tam tikras priemonės, kuris padėtų įgyventi kosminį programą? Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Sie haben ein großes Portfolio. Sie haben ein großes Portfolio, da braucht man. Ačiū, komisarė. Jūsų portfelis, jūsų atsakomybės rytis iš tikrųjų yra labai plati. Ir be abejo sunku viską apriepti. E, džiaugiuosi, kad Ehm, mūsų kancleris dabar prisideda prie, kanclerė prisideda prie stabilumo ir augimo pakto ehm, gyvendinimo. Ir dabar pradėjome kalbėti apie augimo skatinimą, tai yra be abejo susijęs su inovacinė erdvė ir šios dalykus kartais labai sunku yra finansuoti. Jūs kalbėte apie biudžetą, biudžeto vykdymą, žinote, kokiu poziciju laikosi Europos parlamentas. Kaip jūs e, ruoštės užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų tarti savo žodį, kada e, kalba suksis apie biudžetą e, skirstimą? Manau, kad e, reikia permastyti kai kurios dalykus, taryba taip pat turėtų permastyti šios dalykus, kadangi e, e, kai kurios valstybės narės taip pat nepalaiko GNSS idėjos ir e, mes E, turėtumėm kurti arba mažesnį, mažesnį apimčių, mažiau ambicingą modelį, arba bendrijos modelį, kurio biudžetas jis yra kuklesnis. Reikia apsispręsti, ką daryti. Ačiū už sutiktą žodį. Turiu du klausimus komisarui. 2009 metais e, komisija atliko tyrimą ir buvo nustatyta, jog standartai yra labai svarbus veiksnys, skatinantis e, inovacijas. E, technologijų sektorė, tačiau vis dar susidurime su e, sunkumais, kada mėginame e, prieiti prie vairių standartų. Mes E, daugiau kalbame apie standartų kūrimą, o ne jų taikymą. Taigi, man įdomu, ar komisija turi kokiu nors numatytų projektų, jau vykdančių projektų, vykdom projektų, galbūt kosminio programos rėmose, e, kuri leistų užtikrinti, kad e, MVI galėtų prieiti prie tų standartų naudotis jais. Kitas klausimas yra susijęs su vieningo Europinio patento sistema. Daug kas kritikavo tą faktą, kad dabartinė projekto versija gali būti nepalankiem MVI. Tyrimai, kuriuos atliko komisija, taip pat, taip pat e, kalba apie e, aukštų technologijų sritis, kur gali ypatingai iškilti problemų. E, ačiū, komisarė. Aš iš savo regiono turiu rimtų nusiskundimų iš MVI dėl to, kad komisija smarkiai vėluoja e, mokėti išmokas dalyvau, joms dalyvaujant europinėse projektuose. E, kai mes dabar kalbame apie Horizon 2020 arba kosmi, ar jūs numatėte kokiu nors e, priemonių, kuris leistų pašalinti tas problemas? Pavyzdžiui, kartais e, dubliuojami informacijos bei dokumentų paklausimai, nevienodai paskirstomi fondai tarp kelių dalyvių. E, kartais kyla maišaties, kas už ką atsakingas arba kam reikėtų skūstis dėl ko. Aš galvoju pateikti keletą pakeitimų, kaip komisijos atstovai turėtų spręsti šias problemas. Tačiau ką jūs iš savo pusės ketinate padaryti? Ačiū, panas Elmer. E, Pone pirmininkė, gal galėčiau paklausti komisaro. Tas e, visas kalbos apie augimą nėra tik tai paniška reakcija į rinkimų rezultatus Prancūzijoje bei Graikijoje. Ir komisija turi realių idėjų, kaip taisyti patį, kadangi kol kas panašu iš jūsų kalbų, kad e, jūs e, tam atrinktelė galimybę leisti daugiau pinigų. Jūs sakote, reikia didinti biudžetą ar panašiai. Tačiau jūs atrodo nesuprantate, dėl ko Europą praranda e, E, konkurencingumą. O viena iš priežasčių yra būtent perdėtas reguliavimas, perdėti mokesčiai. Jūs kalbate apie protingą reguliavimą. Mums nereikia protingo reguliavimo, mums reikia tiesiog mažiau viską reguliuoti. Panašu, kad jūs nesuprantate, jog pagrindinė priežastis, dėl ko e, Pietų Europą beveik visur prarado konkurencingumą, yra būtent to, kad e, e, šios šalis e, tapo eurozonos narimis ir e, tokios šalis kaip Italija ar Graikija niekada nesugebės vėl sugrįžti į pasaulinės rinkas, e, kadangi e, jie prarado savo rinkos dalį, įsivėlė šitą visiškai jiems netinkamą valiutinį mechanizmą. E, mes negalime kovoti su tokiams e, valstybėmis kaip e, JAV, kuri turi pigių e, e, skalūnių dujų e, Indija, Kinija, kurios yra pigi darbo jėga ir panašiai. Taigi aš manau, kad e, komisarius iš tikrųjų neturite aiškios vizijos, ką reikėtų realiai padaryti, kad e, problema būtų išspręsta. Pats Ramsdorf. Ne. Ačiū pirmininkai. Dėkuoju, ponė komisarė. Galbūt būt, būtų įmanoma uh, paaiškinti, kokiu konkrečiai priemonėms jis komisija, kad paspartintų trečiąją pramonės revoliuciją. Dėkuoju, ponė Grostel. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Ekonomikos augimas nėra toks dalykas, kurį galima paskelbti paprasčiausiai. Man buvo labai gaila, kad per Prancūzijos rinkiminę kampaniją buvo per mažai kalbama apie įmonių konkurencingumą. Jį mes galime užtikrinti tik tuo met, kuomet tos valstybės, kurios labai įsiskolinusios yra, e, sumažint savo skolas. Mažos ir vidutinės įmonės vienintelis praktiškai kūrė dabar tas gerybės, kurių mums reikia ir jos gali mus išvesti iš krizės. Tad mums reikia daugiau lankstumo, mažiau reglamentavimo ir reikia taip pat finansavimo. Nežinau, e, ką Jūs galvojate apie rizikos e, kapitalą siekiant paskatinti mažas ir vidutinės inovuojančias įmonės, nes ne viską įmanoma nuveikti per Europos investicijų banką. Tad e, dideli investuotojai, rizikos kapitalo aspektai E, ir, ir mažos e, bei jungtinės įmonės. E, jūs taip pat minėjote Grenlandiją, galbūt galėtumėte daugiau informacijos pateikti. Jūs žinote, kad Kinija taip pat dabar konkuruoja su ES dėl prieigos prie retųjų metalų. Ko jūs tikitės iš Grenlandijos šiame kontekste? Kolega Karas.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 kiti rinkimai krizėje atsidūrusiose valstybėse, tai tų rinkimų rezultatai bus panašus kaip Graikijoje, nes augimo perspektyvos yra patekę į aklavietę. Aš tikiuosi, ponė komisarė, jog jūs ir toliau dėsite pastangas, siekdami, kad e, finansinių, kad e, griežtos ekonominės priemonės uh, vis dėlto pasireikštų teigiamesniais rezultatais. Ir galbūt reikėtų taip pat nepamiršti, kad e, rinkimų rezultatai nėra patys savame priežastis, bet yra pasiekmi. Panas Rojų. Handeln halten als von immer neuen Plänen und deshalb. Esu vienas iš tų politikų, kurie vėliau mėgsta veiksmus negu planus ir dar daugiau planų. Prieš kažkiek to tai laiko jūs kalbėjote savo komunikate, kad e, pramonės politika yra labai puikia ir vienas iš pasiūlymų buvo, kad bus įmamasi tolesnių e, teisėkuros priemonių, stengiasi vertinti, kokį poveikį tai turės e, pramonės sektoriui. Taigi norėčiau iškirsti, kaip visą tai virto praktinėmis priemonėmis. Ačiū. Pone pirminkė. Uh, Tai ačiū komisarė. Sutinku su jumis, kad labai svarbu yra taupyti, bet to nepakanka. Dažnai žmonės neteikia, kad pakanka vien tik tai taupyti. Mes turime daug MVI, kosmė yra labai ribotas finansavimo šaltinis, taigi norėčiau išgirsti, kokiu tar galimybių e, atsiveria, kada kalbame apie MVI e, išėjimą į tarptautinius vandenis. E, labai nesiniai nuskambėjo puikiai iniciatyva dėl e, tarptautinio MVI formo. Ačiū, komisarė, ačiū, kad paminėjote svarbiausius e, aspektus, augimas, kas yra be abejo svarbiausia, ir e, tai, kad reikiam pereiti prie augimą labiau skatinančios politikos, tačiau e, problema ta, kad skatinimui reikia greičių priemonių. Bijau, kad daug iš komisijos mes girdime apie vizijas, apie strategijas, tačiau nematome konkrečių veiksmų. Jūs sakėte, kad ketinate E, vykti į JAV ir sudaryti sutartis dėl žaliavų. Tačiau kokiu konkrečių rezultatų jūs tikitės iš žaliavų strategijos? Kitas klausimas. Aš be abejo daug kur su jumis sutinku ir visi turbūt pritars, kad MBI yra gyvybiškai svarbios įmonės. Tačiau labai pasigendame integruoto pošio, kadangi jeigu jūs norite daugiau konkurencingumo, tai MBI turi įnešti kažką tai naujo ir tai turi būti arba inovacija, arba kažkas tai e, tipiško tam regionui arba bent jau e, aukštos kokybės produktai. E, nieko to nematome kosminėje programoje. Na ir dar nano technologijų sritis. E, vėlgi, aš manau, kad technologijoms e, verkiant reikia e, tolesnio reguliavimo, tolesnio reglamentavimo, kada galima tikėtis naujų iniciatyvų šioje srityje. Ačiū toliau, ponė Weber. Ponas Weber. Keletą klausimų turiu. Pirmoji yra susijusi su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Šios įmonės e, nukenčia nuo e, negarbingos konkurencijos, nesažningos konkurencijos ir joms labai sunku pasinaudoti PPO konfliktų e, sprendimo mechanizmų, tai kainuoja per brangiai ir tai yra per sudėtinga. Ką jūs numatote daryti, ponė komisijos nary, kad e, jų prieiga prie galimybių gintis e, nuo dempingo, nuo padirbinių būtų, būtų tinkama. Toliau, abipusiškumo principas konkurencijoje. Viešieji pirkimai daugelį valstybių yra uždari, o kalbant apie trečiasias valstybės, Kiniją, Kanadą, labai sunku yra ten dalyvauti tokiuose pirkimuose. Ką jūs numatote daryti, kad būtų abipusiškumo principas taikomas viešųjų pirkimų srityje? Pas Rubik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš prieš porą savaičių, savaičių lankiausi Junktiniuose Arabų Emiratuose. Ir aš žinau, kad ten yra taikomas nulinės pelno mokesčio tarifas. Ten taip pat veikia ir verslo, tai yra savotiškas centras pritraukintas verslą. Uh, Taigi gal reikėtų dabar pagalvoti apie tai, kokius mokesčius mes sakėsime iki 2020 metų. Reikėtų iš tikrųjų surasti geriausius mažam ir vidutiniam verslui palankiausią mokesčių sistemą. Ir ne vien už mokesčius atsakingas generalinis direktoratas turėtų tuo užsiimti. Mes visi puikiai suprantame, kad kai žmogus prisijima riziką, jis turėtų uh, būti už tai, e, jam už tai turi būti atlyginta. Dėkuoju, pane Gutierės. Dėkuoju, pane pirmininkė. Komisijos nariai, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Aš turiu Jums labai, keletą labai konkrečių klausimų. Pirmiausia, aš puikiai žinau, kad Jūs labai daug dirbate tam, kad padėtumėt mažam ir vidutiniam verslui ir Jūs taip pat surandate nemažai kūrybingų sprendimų. Jūs taip pat skatinate ir skaitmininės technologijas. Mano klausimai būtų štai tokie. Aš pastebėjau, kad dažniausiai jūs savo pastangas nukreipėt į viešąją tarnybą. Ir tai yra labai keista. Ir antras klausimas. Ar jūs įsivaizduoti, kaip mes galėtume, kaip mes galėtume užtikrinti, jog viešosios įstaigos nedalyvautų tuomet, kai yra rengiami konkursai, kuriuose galėtų dalyvauti mažos ir vidutinės įmonės. Ir dar vienas klausimas. Kaip padėti galima būtų mažiausioms įmonėms? Žinome, kad Stambios bendrovės dažnai užsima moksliniais tyrimais ir net jeigu ir samdo mažas vietinės įmonės, tam kaip rangovus, labai dažnai apie tai nėra kalbama viešai. Kaip galima būtų užtikrinti, kad ši situacija būtų pakeista? Dėkuoju. Dabar komisijos narius sutikimas penkios minutės ir pato perėsime prie balsavimų. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju už visus klausimus. Pirmiausia, atsakysiu į kolegos Selmer e, klausimą. Tai pabrėžė, jog komisija labai mažai padarė, siekdama užtikrinti ekonomikos saugimą ir kad tik tai dabar nesenai atsibūdo komisija, jog yra tokia problema. Norėčiau, kolega Elmer, pasakyti, jog aš nežinau, ar jūs manęs klausotės. Beje, kadangi jeigu klausite, galbūt norit išgirsti atsakymą. Ir aš norėjau kolegai Elmer atsakyti, nes aš buvau apkaltintas, kad, kad, kad komisija tik tai rinkiminiam kontekste ėmė domėtis e, ekonomikos augimu. Aš noriu atsakyti, kad nuo pat savo kadencijos pradžios aš domėjausi šito klausimu ir Junktinėje karalystėje susitikau su konservatorių atstovais, e, su konservatorių vyriausybė apie tai e, kalbėjau prieš penkias savaitės, beje, Beckingham uh, Telas ir kalbėjo apie tai su e, Britų kosmoso pramonės e, atstovais. Taip pat kalbėjau su karališkąja šeima šitais e, klausimais. Ir kadangi Galilėjaus e, palidovai bus greitai paleisti, šitie dalykai yra tiesiogiai susiję taip pat ir su ekonomikos e, augimu. Galbūt e, dabar dar kitas klausimas, kalbant apie kosmosą. Mes numatome e, veikti labai plačiai dėl GMES yra bendri, man atrodo, tik tai Lietuva ir Lenkija palankiai žiūri į finansavimą ne iš bendrijos biudžeto šitų dalykų. Tačiau e, šis e, projektas yra labai svarbus tiek klimato kaitos e, požiūrių, tiek ir labai svarbus projektas mūsų verslumui apskritai ir mūsų konkurenciniams santykiams su, su kitomis pasaulio dalimis. Ponas Ford visiškai teistus, teisus. Mes dabar darome viską, kad valstybės narės spręstų mokėjimų vėlavimo klausimą. Jeigu jūs žinote kokiu nors atveju, kuomet e, vėluoja mokėjimai, turite, ir jeigu tai susijęs su mūsų generaliniu direktoratu, tai turite informuoti. Mūsų ir mano kabineto darbuotojai yra jūsų dispozicijoje šitais klausimais. Nežinau, ar jūs e, klausotės manęs, jeigu jūs žinote konkrečių atvejų, kuomet vėluoja mokėjimai, aš norėčiau, kad man būtų pateikiama informacija šitais klausimais, aš iš karto imsiu reikiamų priemonių. Tačiau man atrodo, kad manęs jūs nesiklausot. Aš esu pasirengęs rasti tinkamą sprendimą. Kartu su savo generaliniu direktoratu mes bandysim ieškoti tinkamų problemų sprendimų. Dabar dėl kosme programos. Mes turime tik tai pustrečio milijardo eurų mūsų biudžeto projekte ir galime čia įtraukti ir daugiau dalykų. Pone Grostet minėjo kai kuriuos visų dalykus, taip pat pone De Castillo. Beje, pasiekime jau teigiamų rezultatų dėl rizikos kapitalo E, srityje. Ir mes finansavome 146 tūkstančius mažų ir vidutinių įmonių šiame kontekste ir e, manome, kad galėsime eiti dar toliau. Ir e, panaudodami kosme paketą mes pabandysime sukelti sverto efektą, ieškodami papildomą finansavimą. Tiek. Galiu pasakyti apie mažas ir e, vidinės e, įmonės. Toliau e, žaliavos ir technologijos. Visų pirma, žaliavos. Čia yra inovacinė partnerystė numatyta ir e, jinai apima perdirbimą. Be kita ko, tai Europos parlamentas, aišku, šiame procese tikrai turi dalyvauti. Dabar e, kai kurie kiti konkretus dalykai iki 2010 metų dėl perdirbimo yra du projektai. Ir čia siekiame mokslinių tyrimų tinklą sukurti, pagerinti veiksmingumą, standartizacijos e, procesą tęsti ir daugia šalių struktūrų lygmenių taip pat numatome kai ką daryti. Toliau nano medžiagos 2011 metais komisija yra priėmus rekomendacijas dėl nano medžiagų beje, parlamentui pateikus e, pageidavimą šito klausimu. Mes e, taip pat patiksliname kai kurios techninius e, aspektus susijusius su nano medžiagomis šiame kontekste ir tarp žinybinės konsultacijas esame organizavę. Dabar dėl klastočių. Tai yra aktuali tema, tai yra vienas iš komisijos prioritėtų ir mes e, nagrinėjame padėtį ir yra tam tikrų e, kliučių iš e, tarybos pusės, o dėl abipusiškumo principo, tai kartu su komisaru Barnie mes parašėme laišką pirmininkui Baroso ir jame keliame šį klausimą ir apsaugą nuo klastočių. Tad siūlome įkurti specializuotą agentūrą šioje srityje, kuri tikrintų Europos komisija, taip pat spręsdama problemas, apie kurias kalbėjo ponas Weber, komisija yra parengusi pasiūlymus dėl abipusiškumo principo taikymo viešųjų pirkimų srityje. Ir e, tie dalykai iš tikrųjų yra teisingi, aš jiems pritariu tam, kas buvo pasakyta. Ir toliau atsakau dar į kitą klausimą dėl mūsų pramonės e, politikos. Čia mes e, taikome visus konkurencingumą, visas konkurencingumą užtikrinančias priemonės. Ir daug valstybių buvo pakankamai entuziastingai nusiteikusios e, komisijos komunikato atžvilgių, kuriame yra apibūdinta dabartinė padėtis. Šis e, pasiūlymas, dokumentas buvo labai E, entuziastingai sutiktas Vokietijoje ir vicekancleris e, sakė, jog visiškai palaiko komisijos e, pasiūlymus. Na, o dėl kitų klausimų lieku jūsų dispozicijoje, atsakysiu juos vėliau. Mano generalinis direktoratas taip pat yra pasirengęs parlamentą informuoti visais jam rūpimais klausimais. Aš visuomet džiaugiuosi, galėdamas sustikti su Europos parlamento nariais, jo labiau, kad 15 metų pats yra buvęs uh, E, e, europarlamentaras, nors dabar dirbu ir kitoje, taip sakant, barikadų pusėje. Dėkoju komisarui, atsiprašom už e, šiokią tokią, už šiokią tokį chaosą besibaigiant šiam susitikimui, tačiau, na, stengiamės, kad viskas vyktų kaip galima sklandžiau, dėkojame už atsakymus ir už pasisakymus ir iki greito pasisa pasimatymo ko geriausios kloties jums. Calvin. Bene, iniziamo subito l'operazione di voto. Il primo punto all'ordine. Balsavimas. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra Kalfin pranešimas. Pabandykime pasitikrinti ar, ar, ar veikia elektroninė balsavimo sistema ir pasitikrinsime, kiek mūsų yra. Na, pradedame balsuoti šiek tiek pavėlavę, kadangi kitaip negalėjom. Visi jau balsavote. Baigiame. Baigiame. Puiku. Sako, kad viskas yra gerai. Tuomet galime pradėti iš tikrųjų Įve 14. Kalfin. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 15. Pakeitimas. Kas už? 15-16 kartų. Prieš, susilaiko priimta. Lybė 2. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 17 ir 18 kartu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 20. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Už, prieš, susilaiko priimta. Lybė 7. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 22. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 23. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 24. Už, prieš, susilaiko priimta. Libė 8 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, prieš, susilaiko, priimtas. 31 ir 2 kartu už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 33. Pradedame. Atrodo, kad yra per daug, per daug balsuojančių. Aš be, be nebalsavau. Baigiame balsuoti. 11 už, 45 prieš atmestą. 34 už prieš susilaiko priimta. 35 už prieš susilaiko priimtas. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Už prieš susilaiko atmesta. 39. Už prieš susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 už, prieš, susilaiko, atmesta. 41. Ket, atsiprašau, sako pirmininkė, 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 45 ir 49 kartu už, prieš, susilaiko priimta. 45 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta priimta. Antra dalis už prieš susilaiko atmesta. 46 už prieš susilaiko atmesta. 47 už prieš susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta. Kompromisas pirmasis. Už prieš susilaiko priimta. Lybė 10. Už prieš susilaiko priimta. 53. Už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 56. Už prieš susilaiko atmesta. 157 už, prieš, susilaiko priimta. Lybė 18 už, prieš, susilaiko priimta. 58 ir 59 už, prieš, susilaiko priimta. 60 už, prieš, susilaiko priimta. 61 už, prieš, susilaiko priimta. 62 ir 3 kartu, už, prieš, susilaiko, priimta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. Lybė 13 už, prieš, susilaiko, priimta. Lybė 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 ir 6 kartu už, prieš, susilaiko, priimta. 67 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas ir aštuntas kartu už, prieš, susilaiko priimta. De dešimtas už, prieš susilaiko priimta. Devintas dabar. Devintas pakeitimas. Už, prieš susilaiko priimta. Dešimtą jau nubalsavom. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas už, prieš susilaiko priimta. 14 už prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame. balsuotojai iš APP, dviem balsuotojais per daug iš APP. Dabar vienu per daug iš EPP. Baigiame. 50 už, 7 prieš. 51 už, 7 prieš priimta. Sveikiname. Dabar periname prie antrojo balsavimo. E, Hercog pranešimas. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 už. Patikrinkime. Kurio norite patikrinti? 45, tai gerai. 45 pagėdimas elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Kągi. Patvirtinta toliau. 46 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 už prieš, susilaikė, atmesta. 51 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 už, prieš, laikė, atmesta. 53 už, prieš, laikė, patvirtinta. 54 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 55 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, slaikė patvirtinta. 58 už prieš slaikė patvirtinta. Kompromisas numeris 4, kas už prieš slaikė patvirtinta. 60 už prieš slaikė atmesta. 61 už prieš slaikė. Patikrinkime. Tikriname 68 elektroniniu būdu. Pasavimas baigtas. Vienu socialistų per daug šį kartą balsavime. Balsavimas baigtas 31 už 28 prieš patvirtinta. Tai buvo 61, 62 už prieš sulaikė patvirtinta, 63 už prieš sulaikė patvirtinta, 64 už, prieš, sulaikė atmesta, 65 už, prieš, susilaikė atmesta, 66 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 67 už, prieš, sulaikė patvirtinta, 68 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 69 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 70 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 76 už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 82 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 83 uh, e, už, prieš, susilaikė patvirtinta 64 už prieš susilaikė patvirtinta. Patvirtink, patikrinkime 84 elektroniškai. Voto chiusa, un pepe di troppo. Balsavimas baigtas, vienu per daug iš EPP frakcijos, 32 už, 27 prieš, patvirtinta. 87 už, prieš, sulaikė patvirtinta. 88 už, prieš, sulaikė patvirtinta. 90 už, prieš, susilaikė. Man atrodo patvirtinta, bet patikrinkime. 90. -asis. Ne visiškai gerai mačiau. Taigi, tikriname 90. Balsavimas baigtas. 41 už 18 prieš. Patvirtinta. 91 už prieš laikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už prieš laikė patvirtinta. Devintasis kompromisas už prieš laikė patvirtinta. 103 už prieš sulaikė patvirtinta, 106 už prieš sulaikė patvirtinta, 107 už prieš sulaikė patvirtinta, 108 už prieš sulaikė patvirtinta, 110 už prieš sulaikė atmesta. 112 už prieš sulaikė patvirtinta, 115 už prieš laikė. Atmesta. 116 e, už prieš laikė. Patvirtinta 117 už prieš sulaikė. Patvirtinta 118 už prieš sulaikė. Patvirtinta 119 už prieš susilaikė. Patvirtinta 110 už prieš susilaikė. Patvirtinta 122 už prieš sulaikė patvirtinta 7 kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta 128 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 129 už, prieš, sulaikė, patvirtinta 131 už, prieš, sulaikė, patvirtinta 132 už, prieš, sulaikė, atmesta. 133 už prieš laikė patvirtinta. 134 už prieš laikė patvirtinta. 135 e, už prieš susilaikė patvirtinta. 136 už prieš susilaikė patvirtinta. 137 už prieš susilaikė patvirtinta. 138 už prieš susilaikė patvirtinta. 139 už prieš laikė patvirtinta. 140 už prieš laikė patvirtinta. 141 už prieš laikė patvirtinta. 142 už prieš laikė atmesta. 143 už prieš laikė patvirtinta. 8 kompromisas už prieš laikė patvirtinta. 146 už prieš sulaikė patvirtinta, 147 už prieš sulaikė patvirtinta, 149 už prieš sulaikė patvirtinta, 150 už prieš sulaikė patvirtinta, 151 už prieš sulaikė patvirtinta, 152 už prieš sulaikė patvirtinta, 153 už prieš sulaikė atmesta. 154 už, prieš e, sulaikė atmesta 155 už, prieš sulaikė patvirtinta 156 už, prieš sulaikė patvirtinta 157 už, prieš sulaikė patvirtinta 158 už, prieš sulaikė patvirtinta 162 už, prieš sulaikė patvirtinta 163 e, už, prieš sulaikė patvirtinta 165 už, prieš sulaikė patvirtinta, 166 už, prieš sulaikė patvirtinta, 168 už, prieš sulaikė patvirtinta, 169 už, prieš sulaikė patvirtinta, 170 už, prieš sulaikė patvirtinta, 171 už, prieš sulaikė atmesta. 172 už prieš sulaikė patvirtinta 173 uh, e, už prieš sulaikę, patvirtinta 174, ne, penktasis už prieš sulaikę, patvirtinta 176 už prieš sulaikė patvirtinta, 177 už prieš sulaikė patvirtinta, 178 už prieš susilaikė atmesta, 179 už prieš sulaikė patvirtintas 180 už, prieš sulaikė, patvirtintas 181 už, prieš sulaikė, patvirtinta 182 už, prieš sulaikė, patvirtinta. Toliau pirmasis kompromisas už, prieš sulaikė, patvirtinta. Aštuntasis už, prieš sulaikė. Patikrinkime aštuntąjį pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 41 prieš 18, taigi gana aiškiai balsų persvara patvirtinta. Devintasis už, prieš, sulaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, sulaikė, atmesta. E, patvirtinta. E, vienuoliktasis už, prieš, Sulaikė. Patvirtinta. Gerai, 11 patikinkime elektroniškai. Pradėjome balsuoti. Pasamės baigtas. 29 už, 29 prieš. Taigi, lygiai pasiskirsti balsai. Ne, vis dėlto 30 už. Vienas papildomas balsas. Patvirtinta. Tai buvo 11 pakeitimas. Toliau 12 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 13 už, prieš, sulaikė, atmesta. 14 už, prieš, sulaikė, atmesta. 15 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, sulaikė, atmesta. 28 už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 32 už, prie, už 32 balsuojame už. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 už prieš susilaikė patvirtinta. 34 už prieš susilaikė patvirtinta. 35 už prieš susilaikė patvirtinta. Turiu inte nuomonę inte vienas už prieš. Man atrodo, atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Kelkite rankas. Tai 40 už 16 prieš patvirtinta inta 2, už prieš sulaikę. Patvirtinta inta 4, už prieš sulaikę. Patvirtinta inta 5, už prieš sulaikę. Patvirtinta inta 7, už prieš sulaikę. Patvirtinta inta 8, už prieš sulaikę. Patvirtinta. Toliau DV komiteto DV1 už prieš e, patvirtintą, e, DV2 už prieš patvirtintą, DV3 už prieš sulaikė e, patvirtintą, DV4 už prieš sulaikė patvirtintą, DV5 už prieš sulaikė patvirtintą, DV6 už prieš sulaikė patvirtintą, DV7 už prieš sulaikė patvirtintą, DV8 už prieš sulaikė patvirtintą. Toliau AFET 4. Už, prieš. Jūs vis pritarite visiems AFET pakeitimams nuo 4 iki 14. Kas už, prieš, sulaikė. Pone Čičistė. Ar jūs prieš balsavimą už bloką? Aš pasakyčiau už bloką, bet tik tai už e, pakeitimus nuo ketvirtojo iki dešimtojo, kadangi tolesni truputį skiriasi. Gerai, balsuojame už ketvirtąjį dešimtąjį ir visus. Už prieš e, sulaikė patvirtinta. Toliau AFE 12. Už prieš sulaikė patvirtinta. AFE 13 už prieš sulaikė patvirtinta. AFE 14 už prieš sulaikė patvirtinta. AFET 17 už prieš sulaikė patvirtinta. 19 už prieš sulaikė patvirtinta. 20 už prieš susilaikė patvirtinta. 21 už prieš sulaikė patvirtinta. 22 už prieš sulaikė patvirtinta. 23 už prieš sulaikė patvirtinta. 24 už prieš sulaikę patvirtinta, 25 už prieš sulaikę patvirtinta. Na ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėjome balsuoti. Vėlgi per daug vieno EPP balsuotojų. Dabar gerai. Balsavimas baigtas 47 už 10 prieš, vienas laikėna, 11 prieš turbūt, kitų pakorektuoti. Taigi vis dėlto balsavome už sveikinimai. Toliau periname prie pono Adžiodžių pranešimo. Favorė. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Reikėtų pasitikrinti. Balsuojame dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 31 už, ir 28 prieš. Patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, A, norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus dėl antrojo kompromiso. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 už, 39 prieš. Atmestas antrasis kompromisas. 19 pakeitimas tuomet kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 21. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 23. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. 25 pakeitimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 balsavo už, 28 prieš. Patvirtinta. 26 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 27 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime 27. Balsuojame. Ne, ne, ne. Čia maggioranza strana. Eh, voto chiuso. Balsavimas baigtas. 29 už 31 prieš atmestas. 28 pakeitimas. Kas už, kas prieš. O jūs balsuojate kaip? Gerai, atmesta. manau, kad bent jau koordinatoriai turėtų balsuoti, kitaip aš tikrai nieko nesuprantu. Delegacijų vadovai tikrai turėtų aiškiai balsuoti. Toliau 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 31. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Reikėtų pasitikrinti, nes nėra labai aišku. 31. 31 pakeitimas. Kiuzo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta, bet galime pasitikrinti. 37 pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Panašu, kad keičiasi kolegų nuomonės dėl šio e, pranešimo 19 už 37 prieš atmestą. Toliau 38 kas už Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 42 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau pirmasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmestas. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštan, a, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis pakeitimas ir jam pateiktas yra pakeitimas žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku man. Penktasis pakeitimas, reikėtų pasitikrinti. Voto chiusa. Votazione. Balsavimas baigtas. 16 už 43 prieš atmestas. Toliau šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Galutinės balsavimas. Galite balsuoti vienų EPP balsuojančių yra per daug. 51 favore. 50... 51 komiteto narys balsavo, 52 pasitaisų pirmininkė balsavo už, 3 balsavo prieš ir 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją, toliau periname prie Šimanskio pranešimą. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Gerai, tikrinkime. Gerai, aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Emendam, eh, votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 28 už, 29 už, 30 prieš. Atmesta. Beveik tiek pat balsavo už ir tiek, tiek ir prieš. Gerai, dvyliktasis toliau, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devinioliktasis su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 21 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 kas už, prieš susilaikė atmesta. 23 už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 24 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 26 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 30 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 32 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 40. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 41. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 42. Kas už, kas pri, prieš susilaikė patvirtinta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Galutinės balsavimas, prašau balsuoti. Un PPE di troppo vieno EPP balsuojančių yra per daug. Gerai, dabar viskas tvarkoja, balsavimas baigtas. 56 balsavo už, vienas prieš ir vienas susilaikė. Šis pranešimas patvirtintas, sveikiname pranešėją, perinam prie Zuber pakeitimo. 19 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kolega Merkiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad e, leidote man pasisakyti. Dėl teisinių priežasčių yra pateiktas pakeitimas žodžių ir jeigu jūs norite, aš galiu jį perskaityti, tačiau nebijoju, kad kiekvienas turite tekstą. Grazie, nessuno vuole la lettura da... Dėkuoju. 19 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, priimta. 5 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 9 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 25 už, prieš, susilaiko Dėl 25 neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 25 atmestas. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 ir 26 kartų už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimtas. 33 už,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 susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 45 už, prieš, susilaiko priimta. 46 už, prieš, susilaiko atmesta. 47 už, prie, Turim pasitikrinti dėl 46. Baigiame balsuoti. 31 už 27 prieš. Priimta. 47 už prieš. Susilaiko priimta. 12 už prieš susilaiko priimta. Pirmas už prieš susilaiko priimta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už prieš susilaiko. Man atrodo, kad patvirtintas. Bet pastikrinkime. Baigiame. Atmesta. Keturioliktas, dvidešimt. Taip, dabar penkioliktas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. 54 už, vienas prieš, ne vienas susilaikiusio, sveikiname. Baigiame balsavimą pakankamai greitai šiandien ir dabar pereiname prie gerbiamo Kančian pranešimo. Naujoviškos finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą. Palaukime galbūt, kol kolegos išeis iš salės. Palaukime, kol kolegos išeis. kad tie kolegos, kurių ši tema nedomina, greičiau išeina iš salės. Prego, Allora, iniziamo, proseguiamo. Puiku, tuomet tęsėme posėdį ir žodis kolegai Kančian. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šios dienos tema, nepaisant to, kad tai yra tik tai nuomonė, bet turint omenyje, kad tai tokia tema kurios kontekste kalbame daug apie programas ir apie galimybę disponuoti lėšomis ir investicijas į infrastruktūras. Tai aš manau, kad šis pranešimas remiasi trimis pagrindiniais aspektais siekiant sustiprinti ekonomikos augimą nes visi to siekiame ir turime taip pat suprasti, kaip mes turime veikti ir kokius pagrindinius aspektus turime iškristalizuoti. Tad, man atrodo, čia svarbiausi trys dalykai. Visų pirma, reikia racionalizuoti ir geriau koordinuoti finansinės priemonės, kadangi jų yra labai daug. Jie, jos, tos priemonės veikia vienos kitas ir jų daugybė kelia tam tikrą sumaištį ir neužtikrintumą. E, to neužtikrintumo yra daug tiek privačiam, tiek valstybiniam sektoriui ir su juo susiduria visi, kas naudojasi tomis priemonėmis. Tad čia reikėtų didesnio aiškumo ir nuseklumo. Aš manau, kad e, gana simboliška yra suprasti visą tą e, sumaištį ir labai svarbu, kad yra sukurtas Europos energetikos efektyvumo fondas. Ir siekiant įgyvendinti politinę dvasę yra siekiama, kad e, suteiktos e, paskolos būtų apsimokančios e, paslaugos, tačiau šio fondo panaudojimas yra nesuderinamas su struktūriniais fondais. fondais. Ir iš esmės e, mes sukūrėme tokią situaciją, kurios nenorėjome, todėl turime būti labai atsargus, numatydami finansinės priemonės. Ir jeigu jau reglamentuojame tokios, tokias priemonės finansinės, tai turime užtikrinti, kad tos priemonės būtų realiai panaudojamas, kad čia būtų aiškios taisyklės, rybos ir kad tai apsimokėtų ir ES turi atitinkamai veikti ir ne turėtų būti skiriami pinigai kaip dovanos E, nesant nei ekonominio, nei aplinkosauginio ir ypač socialinio e, pagristumo. Kitas e, aspektas yra smulkių ir vidutinių įmonių remimas. Prieš tai komisaras Tajani priminė Bazilio 3 taisyklės ir apskritai daug kalbėjo apie šį aspektą. Kalbėjo apie rizikos faktorius Mes šioje srityje taip pat turime būti labai atsargus, turime užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės e, nebūtų žlugdomos. Toliau kosme finansavimas ir horizontas 2020. Manau, kad čia reikėtų apsvarstyti galimybę apie, e, apie gal, pas, svarstyti gali, galimybę atitinkamai paremti mažas ir vidutinės įmonės ir kalbėti apie maksimalaus e, slengščio Loan Guarantee Facility rybinę vertę. Trečias svarbus aspektas, mano nuomonė, tai yra labai inovatyvus e, ir, ir, ir esminio pobūdžio aspektas, tai yra būtent toks aspektas. Jeigu kalbame apie naujas finansinės priemonės, tačiau jeigu e, pagrindas lieka tas pats ir sakykime, kad kas nors e, nori greitai pasinaudoti tais e, pinigais ir, ir uždyka. Ir sakykime, kad per paskui siekiame per garantijas ir per kitus aspektus. Įtvirtinti tokius e, sprendimus, kurie susiję su projektais. Ir čia yra žiūrima į finansinės rinkas ir į obligacijas garantuotas ES. Aš visuomet sakiau, kad tai labai svarbus žingsnis, kuris aišku, gali padėti tam tikrais atvejais pagerinti padėtį, tačiau čia vis dėlto pati Europa turėtų panaudoti tam tikrus instrumentus, tam tikras priemonės, siekdama plačiają prasme užtikrinti infrastruktūrų plėtrą pirmininkas Baroso mano, jog naujoms infrastruktūroms reikėtų tam tikro maršalo plano tarpu ekonomikos augimo planas, beje. Europos e, sąjunga, kaip sako ponas Holandas, turėtų uh, pati užtikrinti tas e, obligacijas, remdamasi savo nusavais ištekliais. Žinome, kad dabartinė padėtis yra labai sudėtinga. Mūsų uždavinys yra būti pakankamai drąsiems ir ryštingiams ir daryti pažangą tam, kad galų gale ši Europą šalia griežtų priemonių užtikrintų ir tokias, kurios skatintų ekonomikos augimą ir kad turėtų pakankamai valios veikti tiesiogiai rinkose ir patrygubinti tos e, finansinius e, projektus, kurie apima ir valstybinio bei privataus sektoriaus partnerystę ir kad tai apimtų taip pat ilgalaikės finansinės investicijas, ne tik tai vidutinės ir trumpos trukmės investicijas, užtikrinant, kad tos investicijos būtų rentabilios, apsimokėtų. Tačiau e, čia e, svarbu, be kita ko, užtikrinti ir partnerystę tarp privataus ir valstybinės sektoriaus. Mes uh, Dabar turime visi užtikrinti savo įsipareigojimus siekiant tų tikslų. Dabar mes konstatuojam, kad e, kuomet kalbama apie struktūras, teorinių požiūrių yra viskas gerai, tačiau kuomet perinama prie realaus įgyvendinimo, matome, kad trūksta pinigų įgyvendinti visiems šitiems dalykams. Ir jeigu pasižiūrėtume uh, regioninių lygmenių šitos dalykus, vietinių lygmenių, tai matome, kad iš tikrųjų dėl, dėl skolų, dėl dabartinės padėties nėra galimybių finansuoti ir Europa galbūt yra vienintelė vieta, kuri galėtų tai daryti, todėl norėčiau savo kolegams pasakyti, jog tik panaudojant šitas būtent lėšas mes galime užtikrinti ekonomikos augimą. Dėkuoju kolegai Kančian. Dabar žodis e, kolegai Vittorio Prodi. Aš e, kolegos Peter Skinner vardu kalbu. Jisai negalėjo dalyvauti ir paprašė manęs. Uh, Noriu padėkoti ponu Kančianui už jo pastangas rengiant šią nuomonę ir atsiprašau už tai, kad negalėjau dalyvauti šiame posėdėje ir negalėjo su jumis pasidalinti savo mintimis. Peteris paprašė, kad aš jo vardu perdušiu jums jo nuomonę ir mintis dėl šios nuomonės projektų. Pirmiausia, jisai norėtų, kad būtų išnagrinėtos įvairios strategijos susijusios su horizontu 2020 programa. Mokslinių tyrimų projektų finansavimas yra būtinas tam, kad mes galėtume skatinti naujoves ir inovacijas ES ateityje. Turime užtikrinti, kad visos turimos lėšus būtų panaudotos kuo geriausiai. Be to, Piteris norėtų pabrėžti, jog labai svarbu yra galvoti ne vien apie a, a, trumpalaikės ir vidutinės trukmės investicijas, bet ir apie ilgesnės trukmės investicijas priemonės tam, kad, kurios teistų užtikrinti, jog investicijos būtų tvarios. Ir Piteris e, pritarė tam, ką ponas Kančianas e, sako šiuo klausimu savo dokumente. Ir Piteris ketina taip pat susisiekti ir su nuomonės referentu, ir su šešėliniais pranešėjais tam, kad suderintų savo nuomonės. O paskui dar norėjau paprašyti, pas, pas, pas, galimybės pasisakyti ir savo vardu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet e, žodis kolegai parodė, kuris taip pat norėjo pasisakyti ir savo vardu. Taip, aš e, baigiau pasisakymą kolegos Skinner vardu, tačiau norėjau pasisakyti ir, ir savo paties vardu. Dėkuoju, pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš norėjau pabrėžti, kaip kad sakė ir kolega Kančian, jog yra labai svarbu dabar greitai pradėti gyvendinti šias finansavimo priemonės. Norėjau pabrėžti jų svarbą kosmoso infrastruktūroms. Visą tai, kas buvo pasiūlyta, dabar jau yra pradedama įgyvendinti, tai yra grinai europinės infrastruktūros ir jų jų e, pobūdis yra labai svarbus ir pajamų požiūrių, kalbu apie mūsų palidovų e, sistemas ir, ir kuomet jos bus galutinai operatyvės, tai bus mums labai svarbu, todėl turime dabar tinkamai veikti tose srityse, ir turime užtikrinti, kad tos infrastruktūros, kurios yra absoliučiai būtinos mums siekiant gyventi Europos politikas, būtų tinkamai e, finansuojamos ir turime užtikrinti, kad tos investicijos būtų daromos iš karto, ne, nedel, nedelsiant. Labai e, svarbu taip pat e, tai daryti nepaisant dabartinės e, e, padėties sunkumų, nes jeigu to nedarysime, paskui e, tas dėlsimas gali turėti neigiamų pasiekmių mūsų e, pra, pramonės veiklai, todėl absoliučiai būtina, kad nebūtų dėlsima, kad tai būtų daroma. Ir man atrodo, jog visiškai netoleruotina ir nesuprantama yra, e, jog GMS sistema yra diferencijuojama šitame kontekste. Kalbant apie ES biudžetą, aš nežinau, kodėl taip daroma ir nežinom, ko čia galime laukti. GMS, Galilėjo, Cezar. Juk gali užtikrinti mūsų avangardinę poziciją, tačiau tik tai, tik tai trumpam laikotarpiu, tuo tarpu, jeigu mes čia vėluosime, tuomet nebebūsime šio proceso lyderiai. Todėl aš rekomenduočiau tiek komisijai, tiek e, tarybai, Todėl, kad e, visų pirma, turbūt taryba turi suprasti, jog e, tai yra būtent ES infrastruktūros ir jų pridėtoji vertė, jos užtikrinimas yra absoliučiai būtinas be mažiausios abejonės. Vertės užtikrinimas yra absoliučiai būtinas. Ponas Odį, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, esu aš jaučiuosi labai nejaukiai, esant dabartiniai padėčiai ir nesuprantu iš esmės, ką komisija siūlo siekdama užtikrinti mūsų kontinento konkurencingumą. Aš, aš, aš matau, kaip stengiasi masiškai investuoti Brazilija, Indija, Kinija ir, ir matau, kas pas mus daroma. Mums trūksta infrastruktūrų srityje, uh, E, plataus masto investicijų plano ir, man atrodo, tai, kas daroma, yra labai toli nuo mūsų realių poreikių, nes vien tik tai kalbant apie transporto sektorių, yra kalbama apie 600, 600 milijardų eurų, tuo tarpu, jeigu mes norime užtikrinti mūsų konkurencingumą, tai turbūt reikėtų 1500 milijardų investicijų iki 2020 metų. Ir pirmininkui Barosui, kuomet buvo 2020 strategija rengiama, buvo sakoma, jog reikia investicijų e, strategijos plano šioje srityje, turint omenyje pajamų aspektą, tai turime pasakyti, jog galbūt pir, reikėtų užtikrinti valstybinį auditą. E, regioninių, valstybinių lygmenių. Nes e, mokslinio tyrimų programos yra finansuojamos, tačiau koordinavimo čia nėra, ištekliai naudojami kartais labai neracionaliai, kuomet yra kalbama apie viešasias išlaidas ir taupimą, tai ir regioninių, ir nacionalinių, ir europinių lygmenių reikėtų atlikti auditus, juos reikėtų atlikti ir per ES audito rumus, ir, ir panaudojant nacionalinius audito rumus. Ir e, pasak ekspertų, jeigu racionaliai būtų veikiama, tai atsirastų laisvų milijardų investicijoms. Aš taip pat e, norėčiau, jog mes lygintume su 20-ojo amžiumi mūsų E, padėtį, juk buvo elektrifikacijos procesas, e, pavyzdžiui, mano valstybėje dujų infrastruktūros, elektros infrastruktūros buvo statomos ir visi tie dalykai buvo finansuojami labai nedaug, pakeliant mokesčius arba įvedant nedėlius mokesčius ir vartotojai net nepajuto. Dabar kalbame apie infrastruktūras ir nežinome net kam jos priklauso. Tos infrastruktūros priklauso istoriniams operatoriams, dujos, telefonas, elektra ir net nežinom, kas investuos ir kokie bus panaudoti pinigai. Kodėl mes negalėtume E, taikyti specialaus mokesčio, iš kurio paskui būtų gaunamos lėšos tam, kad e, mūsų teritorijos būtų aprūpintos infrastruktūromis ir kad vartotojai būtų aptarnaujami. Toliau, ta konkurencijos obsesija. Mes e, neturėtume finansuoti nuostolingų greitkelių panaudodami pelningų greitkelių gaunamas pajamas. Mums trūksta globalaus požiūrio, globalo, globalios vizijos ir reikėtų ją parengti kartu su valstybės narėmis ir tuomet e, žinotume, kokio globalaus investicijų plano mums e, reikia. E, François Hollande yra minimas kaip pavyzdys, tačiau jisai neišrado dviračio, jis iš esmės E, nukopijavo visus komisijos pasiūlymus infrastruktūrų klausimais ir viskas. Aš manau, kad mums reikia būtinai bendro globalaus požiūrio ir turime pasisemti patirties iš 20-ojo amžiaus. Jeigu iškyla problemų, turime apie jas atvirai kalbėti, tačiau uh, dabar esant tokiai daugybei komisijos komunikatų, labai sunku bendrą vaizdą matyti. Yra 2020 strategijos e, santrauka tam tikra, tačiau, kuomet kalbame apie finansavimo priemonės ir koordinavimą šitų dalykų, tai tikrai dar lieka daug ką nuveikti. Dėkuoju, kolega Hubner. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim e, Przyznam się, że bardzo dobrze przygotowane jest to sprawozdanie ze strony kolegi Canciana. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kolega parengė puikų dokumentą. Manau, kad galima būtų pridėti tik smulkmenas. Pavyzdžiui, mes kalbame apie tai, kad Europoje reikia inovacijų, reikia naujovių. Ir šiandien, šiandienos kontekste labai svarbu yra užtikrinti, kad išlaidos skirtos inovacijoms taip pat būtų racionalios, kad jos nebūtų pernelyg didelės. Ir mes žinome, kad kartais siūlomi teisiniai sprendimai arba, arba konkrečioms problemams skirti sprendimai neišsprendžia problemų. Mums reikia iš tikrųjų globalios bendros vizijos, kuri užtikrintų, jog, program, jog lėšos nebūtų švaistomos. Šį rytą kalbėjome apie tai, jog būtina kontroliuoti išlaidas. Tačiau nereikia absurdiškai elgtis. nereikia rašyti laiškų dėl to, kad, e, laiškų dėl to, kad kažkur kažkas pamiršo apie 20 e, centų, kad pamiršo paminėti 20 centų. Reikia elgtis racionaliai. Be to, matome, kad būtina yra teikti garantijas tam finansavimui, kuris bus investuojamas į naujoves turime ieškoti naujoviškų sprendimų. Ir be abejo, tik tai laikas parodys, ar mūsų e, siūlomi sprendimai pasiteisins ateityje. Mums reikia racionalizuoti savo išlaidas ir pirmiausia viską reikia įvertinti racionaliai ir protingai. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich zunächst. Pane Nibler. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau patikoti Antonui Kančijanui už jo puikų dokumentą, kadangi manau, kad jame yra išsakytos svarbiausios, bent jau mūsų galva svarbiausios mintis šiuo klausimu. Ką tik vykusi diskusija buvo labai įdomi. Aš norėčiau pridurti tik tai keletą dalykų. Mes visi suprantame, kad Europoje reikia investicijų. Šiandienos infrastruktūra yra jau pasenusi. Yra pasenusi tam, kad mes galėtume baigti kurti vidaus rinką. Kad ir apie kokią e, infrastruktūrą kalbėtume, kelių ar geležinkelių ar elektroninių komunikacijų infrastruktūrą. Atėjo laikas ją iš esmės atnaujinti atsižvelgiant tai, kad mes dabar visi gyvename Europos Sąjungoje. Komentuodama tai, kas sakė ponas Odi, galiu pasakyti, aš taip pat manau, kad mums reikia bendresnio, globalesnio požiūrio. Nes e, kartais sunku yra suvokti, kas vyksta. Panas Odi kalbėjo apie tai, kad Prancūzija 20-ąjame amžiuje sugebėjo uh, apmokestinti vartojimo prekes tam, kad finansuotų infrastruktūros projektus. Vargu ir tai yra įmanoma šiandienos Europos Sąjungoje. Ir todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra visiškai protingas, nes jis, jame ieškoma naujų finansavimo priemonių. Kalbame ir apie paskolų garantijas ir gal net ir privataus kapitalo pritraukimą kuris galėtų padėti mums finansuoti infrastruktūros projektus. Be abejo, dar reikės gerai pagalvoti, kaip galima būtų pritraukti privačias investicijas, kad jas galima būtų uh, panaudoti stambiems infrastruktūros projektams finansuoti. Turime ieškoti finansavimo priemonių visur. Ir dar kartą dėkoju ponui Gančianui Dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Frodi. Aš jums, ponė, visiškai pritariu. Taip, iš tikrųjų, mes neturėtume praleisti šios e, galimybės ir turėtume visiškai panaudoti GM, e, GMES ir Galilėjo sistemas. Galima būtų dar be abejo kalbėti apie tai, kaip galima būtų finansuoti šiuos projektus, bet vienaip ir kitaip svarbu yra užtikrinti, kad šis projektas būtų sėkmingai baigtas. Tai bus labai naudinga mums. Jis e, tikrai bus naudingas įvairiose sritise. Ir mes žinome, kad šiuo metu planuojama yra nemažai įvairių projektų, kurie priklausys nuo šio galėjo projekto. Nepamirškime to. Dėkuoju. Buvo labai, būtų buvę labai įdomu išklausyti ir komisijos atstovą, tačiau nėra jų. Kadangi daug klausimų buvo pateikta komisijai, tad būtų tikslinga uh, išklausyti komisijos atstovų nuomonę. Na, o dėl kitų dalykų, tai aš manau, kad diskusija, kad diskusijoje dalyvauja galbūt mažai mūsų, bet kita vertus aš džiaugiuosi diskusijomis, todėl kad buvo paliestos būtent tos temos, kurios yra pačios svarbiausios ir greičiausiai spręstinos. Manau, kad e, buvo paliestas toks svarbus e, klausimas kaip racionalizavimas ir ponas Audy palėtė taip pat e, investicijų plano klausimą, aš visiškai pritariu, tai yra visiškai logiška. Jeigu manome, kad tie 40 milijardų plus 10 biudžetas, 10 milijardų iš sanglaudos fondo yra pakankami tam, kad galėtume pat, pat įgyvendinti per trumpą laikotarpį e, mūsų e, konkurencingumo stiprinimo programą, tai manau, kad tikrai mes apsirinkam. Galbūt, jeigu mes manom, kad, kad tikrai to to pakaks, kad kuri nors valstybė ar kuris nors regionas tik tai imsis priemonių ir, ir viskas, tai tikrai mes apsirinkame. Kita vertus, tai, ką mes nusprendžiame, nėra konkrečiai gyvendinama bankų lygmenių. Ir tuomet iš tikrųjų tai, tai ne, ne, neteikia optimizmo. Mes tikrai turime racionalizuoti dabartinę sistemą, paversti ją racionalesnė. Ne ir turime suteikti konkretų finansinį turimį, turinį toms iniciatyvoms. Tačiau kiek turime laiko tam ir kaip mes visą tai gyvendinsime. Galbūt už dešimt metų tik tai pasijus pirmieji rezultatai. Aš manau, kad e, konkurencingumas ir ekonomika reikalauja, konkurencingumo padėtis ir ekonominė padėtis reikalauja, kad mes skubiai veiktume. Ir e, kad kad, kad imtumėmės tų plataus masto darbų, apie kurias buvo kalbama. Kolega Nibler kalbėjo apie e, Arabo Emiratus. Tačiau, kuomet mes. Tačiau mes e, kol kas dar net negalim galvoti apie tokį plačią juostį internetą ir, ir, ir aš manau, kad dabar mes esame tokioje padėtyje, kuri, kuri iš tikrųjų nėra palankiai ir Europa iš tikrųjų visais požiūriais yra sena Europa. Ir, ir atsilikusi, tad turime tikrai daug ką nuveikti. Aš sutinku taip pat su to, ką sakė panas Prodi dėl e, kosmoso infrastruktūrų. Gaimes ir Galilėjo turi, turi būti neatskiriamos, nes e, dabar atėjo laikas kad e, galbūt reikėtų įtraukti ir, ir privačius e, partnerius į šį e, procesą. Toliau tran, transportas, energetika, telekomunikacijos, aš minėjau anksčiau šitos aspektus. Mano nuomonė, skaičiuojant labai paprastai, remiantis komisijos e, duomenimis, e, atrodo, jog yra 1500 milijardų. Tai yra 1500 objektų, kuriuos dar turime įgyvendinti, sukurti. mums, aišku, pavyksta patraukti ir privatų sektorių investuoti. Jeigu turime 500 milijardų ir jeigu reikia pusantro tūkstančio milijardų, galėtume bandyti patraukti privatų sektorių. Tačiau tam reikia tų racionalizavimo planų. Šiandien mes iš tikrųjų atsidūrėme dramatiškoje padėtyje ir reikia, kad būtų veikiama ir regioninių, nacionalinių ir europinių lygmenių ir koordinuojamos pastangos tam, kad būtų taupama ir racionaliai panaudojamos išlaidos. Ir, vis, ir viską reikėtų žiūrėti per teritorinės plėtros, teritorinio planavimo prizmę, racionalumo prizmę. Ir mano nuomonė, mes e, turime dabar atremti tos iškylančius Europai iššūkius ir Europa turi į tai reaguoti labai greitai. Mes visą laiką kalbam apie ekonomikos augimą, tuo tarpu tas augimas yra normalus vystimasis. Ir turime galvoti apie tam tikrus nuoseklius veiksmus ir, ir netgi tam tikrus šuolius, kuriuos reikia atlikti, kad būtų užtikrintas tas augimas, bet tam reikia tam tikros drąsos. Pirmininkė, dėkoju kolegai Kančian. Pakeitimai turi būti pateikiami iki gegužės 23 dienos 12 valandos, o balsavimas įtre komitete yra numatytas birželio 29 dieną, paskui 12 Liepos ir e, rugsėjo mėnesį plenarime posėdėje. Gegužės 29 dieną nuo 15 iki 18.30 vyks regi ir įtrė bendras posėdis dėl 2020 horizonto 2020 ir regioninės politikos, o e, mūsų komiteto posėdis vyks e, gegužės 30 ar 31 ir iš ryto ir vakare abi tas dienas. Dėkuoju visiems už dalyvavimą ir linkiu geros savaitės.